Buongiorno cari colleghi, <clears throat> abbiamo oggi il gradito. Labadiena, brangus kolegos. Mums labai malonu šiandieną priimti Australijos senato pirmininką Johaną Hawk. Jis papasakos apie Australijos ir ES santykius. kartu su Tartautinės priekybos komitetu e, mes konstatuojame, kad labai svarbus yra santykiai su Australija, nežiūrint to, kad mus skiria labai daug kilometrų. Šalia to, kad turime, vystome ekonominius santykius, E, mūsų ir vertybės, ir politiniai idealai labai panašus, mes kartu dirbome tokiais klausimais kaip kova su terorizmu, bendras saugumas ir gynyba, daugia šaliai susitarimai, klimato kaita. Ir čia pateikiau tik keletą pavyzdžių. Mes visi puikiai suprantame, kokia svarbi strategiškai yra Australija Piet ryčių Azijoje. Ir mums labai svarbu taip pat, kas vyksta tenai. Manau, kad mums visiems bus labai malonu apsikeisti nuomonėmis. Man labai Džiugu bus girdėti kolegų klausimus. O prieš jums, ponas Hogai, suteikdamas žodį, norėčiau suteikti ponui Sardi bendra pirmininkui savo žodį ir jis mūsų visus pasveikina. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė senatorius, reikia atvykę į mūsų rūmus. Na, tikiuosi, kad likščiau jis visas buvo įdomus. Na, yra naujų įvykių. Na, aš dalyvavau, aš pirmininkavau santykių su Australija ir Nauja Zelandija delegacijai. Nuo tų laikų situacija labai pasikeitė, nes įsigaliojus Lisabono sutarčiai parlamentas gavo daug naujų galių, pažiūrėjau, derintis dėl sutarčių, jas išbaigiant ir beveik visose srityse, kuriuose ES turi kompetenciją, beveik visose srityse turime be, bendro sprendimo E, galę. Taigi labai malonu, kad susitikote su mumis šiandieną, atvykote į mūsų posėdį. Na ir kai kalba eina apie tarptautinę priekybą, yra bendrų interesų. Na ir mane domintų sužinoti, kaip jūs žiūrite šios savaitės komisijos pareiškimą dėl Dohos. Nedaug kas tikriausiai yra juo nusivylę. Aš esu vienas iš tų, kurie e, tiki daugia šaliais, o ne dvi šaliais sustarimais, tai yra pagrindas vystimuisi. Na ir norėtųsi padėti toms šalims, kuriams reikia pagalbos. Na, bet atrodo, kad sprendimas yra primtas. Ar turime kažkokią alternatyvę strategiją? Tai čia įdomus klausimas ir norėtųsi sužinoti, kaip jūs žiūrite kažkokią alternatyvę strategiją ir ar tai įmanoma. Na, e, turime daugybę tarptautinius sutarimus su Australija, ypatingai daug yra tarp Australijos ir Junktinės karalystės. Na ir dabar, na ir e, įstojus e, Europos Sąjungą, e, turime bendro susitarimą su e, Commonwealth šalimis ir aš. Kaip, Na ir aišku, ir su mišalimis ir turime bendrų interesų, važiuoju, gynybos, uh, E, politiką. Na ir nemažai kitų klausimų susijusių su e, prekybos apsaugos priemonėmis. Taigi štai tiek iš e, mano pusės. Dėkoju pirmininkė, kad mane pristatėte. Ir dabar manau, kad žodį reikėtų steigti senatoriui Hogui. Prašau. Tikrai labai domina, ką jūs ketinate pasakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, už šiltą prieimimą, šiltus žodžius. Na ir ne pirmas iki lankausi Europos Sąjungoje, pirmas iki e, lankiausi eidamas savo e, kaip senato pirmininko pareigas praeitais metais, e, dalyvavau sutikime su Australijos ir Naujosios Zelandijos delegacija. Na ir nuo pat pradžių norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Aš atstovauju parlamentui, o ne vykdančiai vyriausybei. Ir tas skirtumas yra labai aiškus tam, kad žmonės turėtų suvokti, kad e, aš sustilkiu į pirmininko postus parlamente ir tokiu būdu užtikrintų, kad e, stiprinamas parlamentas ir parlamentiniai santykiai tarp Australijos ir Europos Sąjungos. Na, galbūt e, kai kas mano, kad čia mano dėka tas didesnis skirtumas. Tačiau yra galimybė ir ministrams tarpusavyje palaikyti ryšius, valstybių vyriausybių vadovams palaikyti tarpusavį ryšius. Na ir jų tarpusavį ryšys, jų tarpusavilio e, diskusijos yra išskirtinės, tačiau kai kalba eina apie parlamentinį teisėkuros lygmenį, tai čia mes turime unikalią galimybę pasikeisti mintimis pasikeisti idėjomis, požiūriais ir tokiu būdu e, padėti vieni kitiems kaip teisėkuros organams. Tik prieš aštuonias savaitės pasveikinau Australiją delegaciją iš ES ir tokiu būdu pažymėjome 30-osius santykių tarp Australijos ir ES metinės. Na ir svarbu suvokti, kad dabar šių ryšių svarba dar padidėjo, e, e, ypač nuo tada, kai įsigaliojo Liupasabonos startis. Smagu, kad jūs tai paminėjote. Na ir mes suvokiame, kad santykis Europos Sąjunga yra labai svarbus Ir mes dabar e, parodėme ES, kad e, mūsų vyriausybės požiūris irgi pasikeitė, tai demonstruoja ir Brandono Nelsono naujojo e, ambasadoriaus paskirimas e, į šias pareigas. Ir manau, kad tai rodo ir jums, kad e, mes labai rimtai žiūrime į mūsų tarpusavės santykius ir norime dėti bendras pastangas tam, kad ilgalaikė perspektyvė turėtume abipusės naudos. Na, mes taip turime bendrų vertybių ir sutinku ir dėl to, kad yra, yra daugiau dalykų, kurie mus vieninė, kad mus skiria. Ir jeigu mes pažiūrėsime į tas sritis, kur tampiai bendradarbiaujama, ar tai būtų gynyba, aplinkosauga, tai būtent tos sritis, kurias reikėtų dar pagilinti bendradarbiavimą. Bet kartu ir ES turi galimybių tampri bendradarbiauti su mumis, pavyzdžiui, stiprinant ryšius su Pietričio Azijos šalimis. Nes mes save laikome Azijos regiono dalimi ir mes jau senai nešame indėlį sprendžiant Azijos klausimus. Mes e, palaikome labai e, gilius santykius su Kinija, tai darome jau kuris laikas. Ir pavyzdžiui, beveik jau prieš vis metus, būtent e, tamprių ryšių su Kinija dėka. Ir beje, aš bendrauju su Kinijos ambasadoriumi Australijoje. Ir man pavyko pasiekti, kad Australijos, delegatų, e, Australijos politikų delegacija nuvyktų į Tibetą. Taigi aš pirmasis Australijos e, e, politinių lyderių, kuris kartu su parlamento delegacija pirmas iki per 20 metų vyko į Tibetą. Ir tai svarbus faktas, nes Kinijoje, konkrečiai Tibete, E, žmogaus teisų padėtis yra sudėtinga ir ypač buvo apsunkėjusi aštuoniems mėnesiams prieš vizitą. Taigi, taigi aš manau, kad svarbus aspektas galvojant ir apie mūsų santykius Europos Sąjungą. Ir mes nežiūrime į mūsų santykius Europos Sąjungą kaip kažkokius uh, vienašalius santykius su ES kaip vienetu. Ne, mes palaikome e, jau kuris laikas ir daugybę dvišalių pagrindų su valstybėmis, e, dvišalius santykius su valstybėmis narėmis. Ir, ir pavyzdžiui, už vakar lankiausi Graikijoje, Švedijoje ir Danijoje. O taip pat ir Junktinė karalystėje. Taigi, Mes, mes nesistengėme palaikyti tokių vienašalių santykių vien tik tai su Europos Sąjunga. Mes palaikome ir dvi šalis pagrindus su valstybėmis narėmis, nes mūsų manimu tai svarbu. Na, kalbant apie, prie, na, kalbant apie priekybos santykius, tai aš manau, kad priekybos ministras yra gerokai kompetitingesnis ir galėtų čia daugiau pasakyti, bet tikriausiai. Uh, Man šiandieną po pietų galbūt teks pakeisti e, kiek savo mm, pareigybės ir mes tikrai visi dedame pastangų tam, kad Dohos raundą lydėtų sėkmė. Na ir jeigu norime, kad mūsų ateitis būtų saugi ne vien tik tais Australijos ekonomikos erdvėje, bet ir visame pasaulyje, tai tuomet tenka pripažinti, jog reikėtų rimtai spręsti laisvos prekybos klausimą. Nes kitaip viskas pasaulyje įstriks ir bus sąstingis, bus galbūt net krizė. Pasaulinį lygio mes jau senai liberalizavome prekybą ir bent jau mūsų vyriausybė dalyvavo e, tarptautinėse formose ir palaikė veikiau daugia šalių formą mintį negu dvi šalių formą mintį. Kadangi dvi šalių santykių forumai kelia įvairius sunkumus Mes siekiame, e, kad būtų sudaryta nemažai dvišalių e, laisvos prekybos susitarimo ir tokiu būdu, manau, pagerinome mūsų šalies ekonominę situaciją. Na, kaip žinote, dėl tarptautinės finansinės krizės e, mes atsidūrime gan sudėtingą situaciją, lygiai taip pat kaip ir Europą likščiol ta krizė užsitęsiasi. Na, mes patvirtinome panašių ekonomikos skatinimo paketų, bet mm, ir to paskatų paketo dėka mes e, ne tik, kad nepatyrėme recesijos, bet manau, kad mūsų pastangų dėka mums netgi pavyko įveikti e, krizę ir išėti iš jos nesustiprėjus. Taigi mūsų ekonomika labai sparčiai auga. Na ir, ir pasižiūrėkime, e, kaip išsiplėtė mūsų sakant, nežina, nežiūrint įvairių tikinimų, kad gali kilti grėsmės iš skirtingų valiutų. Na ir tiesą sakant, dabar Uh, už investuotas lėšas gauname didesnės vertės negu anksčiau. Na ir manau, kad visą tai rodo, kad mūsų ekonominė situacija gerokai pagerėjo. Taigi kilas klausimas, ar norime ir toliau liberalizuoti priekybą. Atsakymas visuomet yra taip, nes mūsų manimų tai leis sukurti darbo vietų, užtikrintų žintumą, kas e, vėlgi leis mums vykdyti savo įsipareigojimą, leisti Australijos žmonėms gyventi oriai, patiems save išlaikyti ir save realizuoti. Bet kuriam aplinkybėm būtina užtikrinti pereimą perėjimą pramonės keitimas, aplinkos keitimas tam, kad galėtum žengti į priekį ir pasinaudoti dėrybų rezultatais. Sutinkame, kad yra sudėtingų klausimų. Na ir vienas iš tų klausimų, kuriuos nuolatos kelme bet kokiuose dėrybose dėl prekybos tai yra žemės ūkio produktų klausimas. Na ir žinome, kad šis klausimas, pavyzdžiui, šis klausimas ES yra ypač jautrus ir yra labai rimtas. Na ir kadangi jau paliečiau šį klausimą, tai tikriausiai jūs norėsite suformuoluoti man klausimų ir tikiuosi, kad galėsiu juos atsakyti. Tai štai tiek iš mano pusės. Kaip ten dabar būtų, mūsų Australijos senatas turi jungtinį uh, užsienio reikalų komitetą, kuriame yra abiejų rūmų narių, jame yra tiek senato, tiek atstovų rūmų narių. Ir šis komitetas gilinasi į visą klausimų spektrą, be kita ko, pavyzdžiui, priekyba, gynyba, žmogaus teisės. Ypatingai šis klausimas yra svarbus. Taigi, į būtent šios klausimus labiausiai ir susitelkėme. Ir tikiuosi, suvokėte, kad mus nuolat domina šie klausimai ir esame pasirengę e, kartu juos spręsti su kolegomis iš ES. Dėkoju. Grazie, Presidente, è stato. Ačiū labai pirmininkė. Buvo labai įdomu, labai išsamu ir trumpa vienu metu. Taigi dabar kolegos, kurie norėtų pakomentuoti ar paklausti ko nors, gali tą ir padaryti. Manau, kad pirmininkui bus labai malonu atsakyti į jūsų klausimus. Pirmiausia, kolego Galeris. Dėkuoju, ponė pirmininkė atsiprašau, atrodo, vanduo įsilaistė. Ne, ne, ne žemės drebėjimas. Kirtin dėkoju, dėkoju, sveiki atvykę mūsų komitetą. Na ir norėčiau paliesti klausimą, apie kurį nekalbėjau savo įžanginimą pasisakymę, tačiau jau kurį laiką juo rūpinosi. Esu e, Europos ir AKP bendros parlamentinės asamblėjas narys. E, Prambusis vanininas yra jūsų kaiminystėje. E, Taigi matėme, kiek pastangų dėjate, bandydami stabilizuoti šį regioną, na, kuriame yra sudėtingų, uh, sudėtingų šatių Fidži, Salem šalis ir e, siūlėte, uh, siuntėte savo misijas į tas salas, e, taip pat Papua Gvinėjoje. Tai čia yra didžiausios šio regiono AK valstybės. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs žiūrite į Salamono šalis, e, Fidži ir kitose salose e, situacijos stabilizavimą, kaip yra su jūsų legalios migracijos politika, galbūt kaip priemonė uh, Na, kadangi iš Europos vystimosi fondo šiam šalims skiriama nemažai lėšų, tai gal matote e, galimybių bendradarbiauti ir tinkamiausiai bendrai panaudoti lėšas. Prašau, prašau ponė pirmininkė. Na, mes e, e, visuomet atidžiai stebėjome, kas vyksta šalia mūsų Na ir yra netgi įsteigta pas mus e, specializuosta ministerija, kurios tikslas yra užtikrinti gerus santykius su šalimis e, iš šiaurėje, šiaurės rytuose ir šiaurės vakaruose, ypač šiaurės vakaruose. Kai dėl Fidži. Tai mes nebandėme uh, primesti jiems e, kokią nors sprendimą. Mes bandrėme bendradarbiauti su uh, Ramio Vendino e, rytiniu ir vakariniu regionu, bandant užtikrinti taikų konfliktų sprendimą. Na ir mes, mes save laikome vadinamųjų operacijų lyderiais. Mes labai tampriai bendradarbiaujame šiame kontekste su Naujosios Zelandijos vyriausybė ir tokiu būdu siekiame užtikrinti ypač gerus santykius šioje srityje. Mes padidiname uh, tarp, tarptautinę pagalbą šiems regionams, e, ypatingai pagalba skiriama vyriausybėms stiprinti bei teisinės virstybės užtikrinimui, pagrindinių paslaugų teikimų užtikrinimui, o taip pat e, tokiams rytims, kai kovai su živ ir AIDS. Taigi e, mes bandome prisidėti prie to, kad būtų užtikrintas stabilumas šiuose regionuose. O kai dėl papuagvinėjos, kaip kad buvo paminėta, tai su šia šalimi palaikome gerus santykius. Na ir mes kaip parlamentas neretai e, pakviečiame pas mus svečių iš Solent šalų, iš Fidži, iš kitų šalių, kur, pavyzdžiui, dabar vyksta pokyčiai, e, kuriamos naujos vyriausybės ir tokiu būdu užtikrinama daugiau demokratijos negu anksčiau. Pavyzdžiui, E, gegužės 25 dieną aš asmeniškai vyksiu Tongą. Ir ten dalyvausiu bendro pobūdžio diskusijose su šios šalies atstovais. Kalbėsime apie tai, kaip užtikrinti daugiau skaidrumo ir atvirumo jų konstitucijoje. Ir galiu e, patikinti, kad neketinu jų mokyti, ką daryti Jie atvyko pas mūsų parlamentą, stebėjo mūsų darbą ir jeigu, jeigu jie to pageidaus, mes jiem padėsime, teiksime rekomendacijų, taigi mes aktyvus šiame regione. Lygiai taip pat palaikome aktyvius ryšius ir su kitomis kaiminėmis, konkrečiai su Indonezija. Tai yra viena iš didžiausių šalių mūsų regione prie pat mūsų slengščio, taigi negalime sauliaisti prasų santykių su šia šalimi. Na, kai kalba eina apie nelegalią migraciją, tai žinau, kad Europoje, kai kuriuose šalyse regionuose susidurėme su problemomis. Pas mus irgi yra panašių problemų, bet netokio masto ir nepanašaus pobūdžio. Kai, e, iš Papo Gvinėjos pas mus atvyksta žmonės, e, iš šiaurės Australiją per salynus. Ir jie atvyksta konkrečiai į mūsų šiaurės vakarinę žemyną dalį. Čia atvyksta žmonės iš Malazijos, iš Indonezijos. Ir per jūrą, sudėtingus jūrokelius jie atvyksta iki mūsų žemyną ir jų skaičiai netokie dideli, kad tikrai neverta lyginti mūsų situacijos su Lampedusa ar su Graikija. Tačiau vis dėlto humanitarnių požiūrių situacija vis verčia susirūpinti ir kelia tam tikrų sunkumų. Nes turime pagalvoti, kaip elgtis su tais nelegaliais migrantais, kurie pas mus atvyksta, pasiekia mūsų krantus. Taigi, man rodos, atsakiau daugumą jūsų keltų klausimų. Abbiamo ora un intervento di un collega della Commissione Commercio Internazionale. Tarptautinės priekybos atstovas ponas Šulcis. Pozicina. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už suteiktą informaciją ir norėčiau pasitirauti dėl dviejų konkrečių aspektų. Uh, Be vienas e, aspektas jau buvo paminėtas, e, Robert Stöd jau atkreipė jį dėmesį. Taigi, kaip jūs e, vertinate realias Doho raundo perspektyvas? Ar Australija mano, kad realu, jei būtų įnešti savo indėlį ir kokį indėlį jūs ketinate įnešti dabartinėme lemiamame raunde? E, kurio tikslas užbaigti dėrybas. Na ir ar manote, kad partneriai, be kitako ir partneriai iš išsivyščiusių pramonių šalių yra pasirengusios dėti pastangas, kad šią, šį dėrybų randą vainikuotų sėkmė. Antrasis mano klausimas yra šiek tiek susijęs su pirmuoju. Na ir kalbama neretai apie daugia šalius ar dvišalius prekybos turimus tarp ES ir regionų. Ir, ir ES nuolat e, e, nurodo, kad ją veikiau domina daug dvišaliai susitarimai su regionais, o ne tiek su. E, šali, pavienimis šalimis, nes tarsi patiriama tokių dvišalių sutarimų su pavienimis šalimis infliacija. Taigi jūs turite daugia šalių, regioninių ir pareiginius turimus Azijos šalimis. Na, ir ar manote, kad Europai derinantis dvišalių pagrindų su pavienimis Azijos šalimis tarsi prasideda tokių regionų sutarimų infliacija? Dabar dėl to, ką minėjote, dėl naujosios Gvinėjos ir Fidži, mm, Na, vertinant priekybės turimą, mes labai kritiškai vertiname padėtį šiose šalyse. Na ir manote, kad. Ar mūsų e, dvišalinis e, sustarimas su Fidži e, tarsi kliudys demokratizavimo procesui šioje šalyje? Prašau, pane pirmininkė. Na, dėl. Pirmiausia, atsakysiu paskutinę jūsų klausimo dalį. Na, nemanau, kad esu pakankamai kompetitingas tam, kad išsakyčiau savo nuomonę dėl to, e, kokia situacija Fidži sustarys šio sustarimo pasakoje. Tikrai negaliu atsakyti šį klausimą. Nuo dėl antrojo klausimo. Na tai manau, kad įmanoma užtikrinti pusiausvyrę tarp dvišalių ir daugišalių sustarimo. Nemanau, kad jie turėtų būtinai vienas kitam prieštarauti ir sukirsti. Na ir mano svarbiausia bandyti atrasti tinkamą pusiausvyrą tarptų sustarimų. Kaip, kaip jau minėjau, mes visuomet e, veikiau palaikėme daugišalius susitarimus. Mūsų vyriausybei tai buvo prioritetas, laboriniai vyriausybei prioritetas, nors kitos uh, politinės jėgos nebūtinai tai palaiko tokį patį daugia šališkumo principą. Na ir tikėkime, kad pavyks užtikrinti pusiausvyrą tarp tokių dvišalių ir daugišalių sustarimų. O kai dėl Dohos darybų raundo, uh, Tai tiesą sakant, mes labai aktyviai prinešėme savo indėlį į Rugvajaus raundą ir ne vien tik tai buvome aktyvus, bet mes sudarėme vadinamą KENS grupę, kuri mūsų manimu e, ir leido užbaigti Rugvajaus raundą sėkmingai. Bet tikriausiai, kaip žinote, e, prekybos dėrybos nėra E, lengvas klausimas, nes visos darybų pusės atsiveža savo darbotvarkės, turi savo interesų, net jeigu prekybos tarimai e, sudarami dvi šalių pagrindų, vis dėlto visuomet yra specifinių aplinkybių ir kai kurių klausimų galiausiai ir nepavyksta išspręsti. Na, mums norėtųsi manyti, kad, kad Dohos raundas neįstriks, nežlugs ir tikimės, kad galiausiai bus laikomasi e, daugia šališkumo principo. Nes nemanome, kad e, kad dvišalių pagrindų galima išspręsti ekonomikos plasius, klausimus šiame pasaulyje. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į ypatimus, uh, į platų pestrą ir tik tokiu būdu galime sudaryti ekonominį platus masto formą. Ir galbūt e, nereikėtų įsikipti tik tais vienos ekonomikos, bet reikia visų pastangų, tai yra sudėtinga, nelengva ir galbūt ir gal kažkada reikės tikrai susimti, kad būtų pasiektas sėkmė. Na, jeigu žinočiau kažkokį stiplingą sprendimą, tai gal šiandien išeičiau iš politikos rimčiausi kito darbo. Bet, kaip žinote, tikriausiai stebuklingo sprendimo nėra, bet jeigu jis toks egzistuotų, norėtųsi jį rasti. Ah, prego. Ponas ambasadorius. Uh, uh, Dėkuoju, ponė. Pirmininkė, norėčiau pridurti keletą dalykų. Na, ne, ne paliekant na šaliai E, kon, prekybos konfliktą tarp Australijos ir ES, tai vis dėlto mes dėjom daug pastangų šiam konfliktui įspręsti. E, komisaras Degunt ir mūsų kompetitingas ministras labai dažnai aptarė šį klausimą. Taip, jis. E, taip, kol kas viskas atrodo prastokai, bet tikimės, kad pavyks įspręsti JAV, Braziliją ir Indiją dėl skirtingų priežasčių E, pastarosiams, pastarosiams mėnesiais pats susidūrė su problemomis, e, ne žemės ūkės rytyje, kaip sakė komisaras Tehogan, mes uh, vienu metu bandome sudaryti dvi šalius, e, laisvos priekybos sutarimas, dermasi šiuo metu dėl septynių ir praeitą savaitę Australijos vyriausybė nurodė, kad e, mes agresyviai tversime savo rinkas, priekybos darybas skirtingose sektoriuose, net jeigu ir kita pusė netvers savo rinko. O kai dėl Fidži ir dėl ekonominio paketo šios šalies atžvilgių, Tai esame labai nusiminę dėl to, kad e, dėl to, kad nepavyko laikinam e, Fidži prezidentui, kuris bandė užtikrinti e, demokratiją. Mes esame numatę įvesti sankcijas prieš režimą ir kartu norime kasmet investuoti apie 30 milijonų eurų į Fidži nevyriausinių organizacijų e, vystimasi Europos komisija e, yra labai desni ramio vandenimo e, regione, vienas iš didžiausių donoro ir jau su mumis e, nes, intensyviai aptarė būdus, kaip teikti pagalbą Fidži ir kaip galima būtų užtikrinti taiką ir kad pagalba pasiektų tuos, kuriems jas reikia. Na, o, ban, o derantis dėl laisvos priekybos sutarimų su ES, tai viena iš tų sričių, kuriuose e, e, jau baigtas darybos, tai yra pagalba priekybai. Taigi mes kartu su ES bendradarbiausime teikdami pagalbą Ramėje Vandino regione, o ES e, tai padės mums teikiant pagalbą Afrikos šalyse. Dėkoju. Dėkuoju. Dėkuoju dabar Europos parlamento vicepirmininkas, atsakingas už Azijos klausimus. Norėčiau tris klausimus užduoti. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą susijusiu su Naujaja Zelandija, kuri yra didžiausia partnerė Australijos laisvojoje, laisvosios priekybos srityje, būtent Naujoje Zelandijoje. 66 metais pirmasis susitarimas pasirašytas, po to buvo dar labai daug pasirašyta susitarimų, ar galite palyginti e, integraciją, ne tik ekonominę, nes, vien, e, nes laisvai žmonės važinėja tarp Australijos ir Naujosios Zelandijos. Ar tas laisvasis judėjimas yra panašus į mūsiškį? Ar e, yra sutapimų, ar yra, trūk, e, ar yra skirtumų tame laisvame žmonių judėjime? Kitas klausimas trišalis susitarimas tarp Australijos, Naujosios Zelandijos. Prieš trejata metų pasirašytas. Kaip, veikia, kaip jisai veikia tas susitarimas? ASEAN yra 4 milijonai vartotojų. 300 milijonų vartotojų. Dar jūs sakėte, kad rengėtės priekybinius susitarimus pasirašyti su Kinija ir su Japonija. Ar galėtumėte detaliau papasakoti apie tuos susitarimus? Prašau, pirmininkė. Ačiū. Na, net nežinau, ar galėčiau e, pateikti sąrašą skirtumų ir panašumų su Naujaja Zelandija, kai dėl laisvo piliečių judėjimo. Aš suprantu, ES kaip čia veikia laisvas žmonių, e, asmenų judėjimas, suprantu, kodėl man tą klausimą uždavėte, tačiau vis tik tais nežinau, ar tiesiogiai galima lyginti jūsų ir mūsų patirtį. Kita vertus, tikrai labai daugeliu klausimų susisortėjome su Naujaja Zelandija, jau, jau vien tik kalbant apie maisto produktų kokybės standartus. Ir šiaip labai daug klausimų uh, mus labai daug, daugelės ryčių mes suartėjome dėl to laisvo judėjimo. Na, dabar tam, kad pakeistume susiklošiusią situaciją, reikalinga parlamentinė sąjunga. Tačiau tokios sąjungos tarp mūsų šalių kurti neįmanoma, kadangi ir viena ir kita valstybė yra suverenios valstybės, bet to net nėra būtinybės tokią sąjungą kurti. Galbūt e, būtų įmanoma galvoti apie monetarinę sąjungą, tačiau kita vertus nemanau, kad kas nors rimtai tą klausimą svarsto. Kai kurie mūsų parlamento komitetai e, galvoja apie bendrą valiutą pietryčių Azijoje, galbūt būtų visai neblogai Naujai Zelandijai, Australijai turėti kažkokią tai panašią valiutą, kaip kad jūsų euras. Žinau, kad ne visos valstybės narės ES yra prisijungę prie eurozonos. Taigi tokia mintis dėl bendros valiutos yra. Rutuliojame, mes galvojame, nagrinėjame, kaip tą, galė, kaip tą galėtume padaryti, tačiau kita vertus, ši mintis susilaukė nemažo priešiškumo. Dėl OSEAN E, laisvos priekybos sutarties, tai yra labai, labai svarbus aspektas, mes esame pasirengę savo sienas atverti tarptautiniai priekybai. Manau, kad tik tokiu būdu galėsime sulaukti ekonominio augimo tiek Australijoje, tiek Naujojoje Zelandijoje. Ir tiek vienai, tiek kitai šaliai būtų iš tiesų labai apsimokanti žingsnis dalyvauti tokiuose susidarimuose. Kai dėl Kinijos ir naujo priekybos, laisvosios priekybos susitarimo, tai visų e, detalių dabar turbūt neminėsiu, tik norėčiau pasakyti tiek, kad laisvos priekybos susitarimas su Kinija toli gražu nelengva bus pasirašyti. Mūsų bendradarbiavimas su Kinija labai specifinis, nes Kinijos interesų įvairovė didžiulė. Be to reikia aptarti be galo daug klausimų prieš tą susitarimą pasirašant. Dabar apie Japoniją tikrai nieko negalėčiau pasakyti, išsamesnio nekomentuosiu. Ačiū. Kinija yra mūsų didžioji ekonominė partnerė, antroji ko gero po Europos Sąjungos. Po ekonominės krizės padidėjo eksportas. Ir mums pavyko susitarti dėl e, reglamentinio pagrindo, teisės aktų pagrindo. Japonija tai yra trečioji mūsų partneriai, toliau, toliau ASEAN, Europos Sąjunga. Deramės Ir ES pasirinko ne dvišalinio pagrindo e, dėrybą su ASEAN. Labai svarbus tai yra momentas paminėti, kalbant apie šį regioną. Kita vertus, mes ne, nesiekiame priekybo, laisvo priekybos susitarimo su ES. Galbūt ateityje apie tai kalbėsime, tačiau dabar bent jau mes esame linkę prie daugia šalės priekybos susitarimo. Dar kai kas norėtų užduoti klausimų, mes dar turime pusvalandį, taigi jums Jeigu jūs pritartumėte tam, du klausimai dabar bus užduodami iš salės, o tada jūs atsakysite juos. Tokiu būdu taukysime laiką. Tarturinės priekybos komiteto narys dabar žodis jam. Благодаря, господин председател. Ačiū, pirmininkė. Pone senatoriu, brangus kolegos, Aš labai susidomėjęs išklausiau jūsų pranešimo bei jūsų pozicijos dėl to, kaip vystosi Dohos raundo dėrybos ir santykiai su Australija. Dėrybos labai svarbios ir labai svarbu duoti impulsą mūsų santykių daugia šališkumui. Jūs kalbėjote apie dvišalius susitarimus su Kinė ir su Japonija, tačiau norėčiau jūsų paklausti. Skaičiau, kad šiais metais prasidės panašios dėrybos su Indija. Jūs ko gero žinote, kad ES taip pat numato tokį, tokio susitarimo pasirašymą su Indija, tačiau mums kyla sunkumų. Tvaraus vystimosi e, dėl, dėl Indijos. Ar manote, kad Indijai, su Indija ir jums gali būti kilti sunkumų tose pat srityse? Toliau dvišalė priekyba su Europos Sąjunga, Europos Sąjungos ir Australijos e, Europo, e, dvišalė priekyba. Australijos balansas neigiamas, eksportas e, di, tris kartus didesnis už importą. Parim. Kaip Jūs galvojate pasiekti geresnių, e, geresnių rezultatų dvišaliuose santykiuose? Kolega Sivičiai. Dėkoju. Esu iš tos pasaulios dalies, kuri dėl nuotolio galbūt nelabai gerai žinoma čia, Europoje, tačiau mm, pastebime, kad Kinija labai dominuoja e, tame pasaulio regione. E, kalbam apie Kinijos ekonominę ekspansiją, jos išaugusi vaidmenį. Taigi norėtų sužinoti, kaip Australija vertina Kinijos ekonomikos e, nepajėgumą augimą, o taip pat kaip žiūrite į dialogą su Kinija ir dialogą tarp Kinijos ir Taivano ir galima abiejų šalių susijungimą. Pane senatoriu, paprašysiu atsakyti į šios klausimus. Pirmiausia, dėl dėrybų su Indija. Na, nesutiksime su tokiais dalykais, kas susiję, pažiūrėjau, su vaikų darbu. E, ir tokiais dalykais, kurie reikš žmogus teisų pažeidimą. Bet aišku, manau, kad būtent dėrybininkai turės spręsti šios klausimus. Aš nesu tiesiogiai susijęs su šiomis dėrybomis, tačiau sutikras, kad nebus uh, E, laisvo priekybos starimo, išskyrus atveju, jeigu šis užtikrins pagrindinės žmogaus teisės ir bus primtinas Australijos žmonėms. Taigi mes tikrai esame nusteikę ginti pagrindinės žmogaus teisės. Na, kaip jau minėjau, aš nesusisijęs su šiomis dėrybomis, kitaip galbūt galėčiau jums daugiau ką nors apie jas pasakyti. Uh, O kai dėl e, prekybos deficito tarp Australijos ir Europos Sąjungos, galima prekybos deficito, tai mūsų neman, manimų nebūtina. E, tai e, čia reikėtų apsirboti vien tik tais prekybą prekiamis. Aš manau, kad reikia kalbėti ir apie prekybą paslaugomis ir, pavyzdžiui, čia neretai tenka ir parlamentui prisidėti, tai aš, pavyzdžiui, paslaugų srityje e, pastebėjau daugiau kliučių negu uh, prekybos prekimis rytyje, kai egzistavo senieji prekybos barjerai. Ir aš manau, kad reikia eksperto žinių, pavyzdžiui, finansų paslaugų srityje, turizmo paslaugų srityje arba, pavyzdžiui, švietimo, mokymo srityje. Na ir galbūt e, yra kažkokių labai dirbtinių, dirbtinių barjerų, kurie e, trukdo prekybos mainams paslaugų srityje. Taigi, e, taip, prekyba mums svarbi, pažemės ūkio srityje, taip pat e, prekyba žaliavomis, mes turime didelius e, gamtinius išteklius ir Aš manau, kad čia reikia galvoti ne vien tik tais apie priekybą prekiamis, bet ir priekybą paslaugiamis ir aš manau, kad šalinant barjerus atsirastų daug galimybių. Nu, kai dėl dominuojančios Kinijos padėties, tai kaip tikriausiai žinote, mes pastaraisiais 30 net ir daugiau metų palaikome intensyvius ryšius su Kinija. Netgi tais laikais, kai e, niekas nesiekė santykių su Kinija. Bet jau tuo met mes, uh, uh, mūs, mes naudome vyriausybės priemonės ir jos buvo taikomas labai sėkmingai. Taigi aš manau, kad Kinija yra labai svarbus veikėjas daugelį sričių ir todėl Kiniją reikia aktyviai įtraukti uh, kaip to pageidavo ir pati Kinija, ir kaip to pageidavome mes. Taigi svarbu įtraukti Kiniją į dialogą ir tokiu būdu užtikrinti tarpusavę supratimą. O kai dėl santykių tarp Kinijos ir Taivano, tai kai kas tai sės su stabi, regiono stabilumo klausimu. Jau seniai mes laikėmės vienos, vieningos politikos Kinijos atžvilgių ir nuolat pripažinome, kad egzistuoja viena Kinija, o Taivanui, Taivaną visuomet laikėme ekonominiu vienetu. Kinija labai aiškiai suvokė uh, mūsų poziciją šiuo klausimu ir tikrai pritartume bet kokiams pastangoms, kurios leistų suartinti šias dvi ekonomikas ir užtikrinti uh, e, vieningumą tiek ekonominį, tiek tarptautinės e, diplomatijos požiūrį. Tačiau, kaip tikriausiai žinote, vis dėlto tai mums nesutrukdė uh, uh, dėti pastangas siekiant sukurti IPEC. IPEC tai yra um, Azijos ekonominė erdvė ir jie aišku jinai ir Taivanas. Nes uh, Taivanas uh, kaip uh, IPEC sudėtinė dalis jau senai įneša savo ekonominį indėlį ir manau, kad uh, Kinijos vyriausybė uh, E, gerbė mūsų e, poziciją, kuri yra sudėtinė mūsų santykių su Kinijos dalimi. Robertas Sturdy, Tarptautinės priekybos e, komiteto pirmininkas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, Hansas Peteris Pötingenas šiandien yra mūsų tarpė. Aš pirmiausia su juo susitikau, kai jo plaukai buvo dažyti. Jis ir jis nebuvo žilas. Tai buvo jau senai. Ir man jis pasakė labai simintiną dalyką. Ir manau, kad jis svarbus, kalbant apie santykius su Nauja Zelandija, nu, Australija, tai aktualu kalbant ir apie šį sekmadienį. Jis sakė, kad mes Europos Sąjungame užtikriname taiką. Na, tai beveik kaip savame suprantamas dalykas. Ir norėčiau padėkoti jums nes sekmadienį. Svarbu įvykį ir jūs prisidėti prie to. Mes sėkmingai užbaigėme Rugvajons raundą, tai norėčiau paklausti, ar e, tokių dėrybų kontekste žemės ūkis ir toliau išliks problema. Pavyzdžiui, pasaulyje kviečių čia kainuoja. E, 200 dolerių už toną. Na, iki du, kas mėnesį, iki, kas, met, kas mėnesį gyventojų skaičius išauga ir aprūpinimas maistu. Čia bus nebebus tarifų kvotų klausimas, tai bus esminė problema. Galbūt galėtumėte pakomentuoti šį aspektą. Kitas dalykas, e, kur išgirdau informacijos raunde, kadangi tai e, buvo bendros posėdės su užsienio reikalų komitetu, taigi jūs sakėte, kad e, e, Australijos vyriausybė per savo prekybos ministrą patvirtino, kad e, 2011 m. balandžio mėnesį buvo padarytas e, pareiškimas dėl užsienio prekybos ir m, prekybos, tarptautinė prekyba E, bus e, užsienio prekybos sudėtinė dalis, tai yra visiškai kitoks metodas, ne kad, kad taikome mes po Lisabonos sarties įsigaliojimo. Kaip jūs jį žiūrite? Sottocommissione sicurezza e difesa e credo vorrà parlarci di uno dei temi di... Ponas Danža yra gamybos komiteto mm, pirmininkas ir įsivaizduoju, kad jis kalbės apie saugumą ir gynybą. Ponas pirmininkė, na, visų pirma, leiskite man išreikšti savo simpatiją tam, kaip jūsų na, pareikšti, tarkim, žuojautą, supratimą tam, tiems įvykiams, kurias patyrė Kvinslendo valstija. Aš esu pats ten gyvenęs ir tikrai man labai jautri tai. Dabar prie gynybos. Dab, visos šalis dabar išgyvena, vakarų valstybės išgyvena tikrai tokius biudžeto apribo, apribojimo dabar laikotarpį ir tai labai jaučiasi mūsų valstybėse, kaip Australija su tuo gyvena. Uh, kokią gynybos politiką ateinančiais metais įplanuoja, ar jūs patirite taip pat biudžeto pribojimus ir ar planuojate sumažinti savo karinius gebėjimus. Na ir antras klausimas susijęs su bendraja saugumo ir gynybos politika, kurią mes dėgiame ES lygmenių ir, partne, ir partnerystė, galima partnerystė su Australija. Šios politikos rėmose, kadangi mes turime, tarkime, bendrų karinių veiksmų, tarkime, E, jūroje, kovojant su piratais Somalio pakrantėse. Ir taip pat, kai turiu galvoje kai kurias pilietinės civilinės operacijas, e, valstybių atkūrimo operacijas, e, kuomet patirtis ne tik civilinės, civilinės, na, civilinės rytyje taip pat yra svarbi, tiek ir teisinė, tiek ir kitokia. Ir Ar Australija galvoja, kad yra per toli nuo ES, kad galėtų būti ES partnerė kažkada ateityje, ar vis tik jūs galvojate, kad tai visai įmanomas bendradarbiavimo būd kelias? Ačiū. Prašau, pirmininkė, jums žodis. Um... Dėkoju. Dėl pareiškimo, dėl prekybos. Na, pastarasis tris savaitės keliauju, todėl galbūt e, nesu artimai susipažinęs su šia tema. Na, tiesiog buvau labai užsiemęs, tačiau ponas ambasadoris tikriausiai daugiau žino apie šį ministro pareiškimą ir galės jį pakomentuoti. Na, galėčiau įsivaizduoti, kad tiesiog negalima palikti nuo šaly žemės ūkio klausimą. Žemės ūkio klausimas galiausiai vis tiek išlieka svarbus. Na, girdėjau, ką jūs sakėte apie rinkos jėgas ir kad rinkos jėgas išspręs šią problemą. Ne, nežinau, ar joms tai pavyks. Na ir tikriausiai čia, mano asmeninė nuomonė, reikės kažkokių intervencijų. Taigi aš manau, kad e, prekybos ministro pareiškimą, apie kurį net nežinojau, tikriausiai pakomentuos ponas ambasadorius. O kai dėl gynybos klausimą. Na, e, Australijos vyriausybė nėra įsipareigosi skirti papildomų e, karinių pajėgumų. Na, tai akivaizdu. Tačiau, na ir vyriausybė tikriausiai e, gegužės 12 dieną e, patvirtins e, konkreto biudžetą. Na, o kaip vyriausybė spręs šį klausimą, tai aš kol kas nežinau, bet mane labai nustebintų, jeigu vyriausybė E, kažkaip pažeis savo įsipareigojimus, e, skirti karinę pagalbą, skirti, siūsti karinius dalinius. Mes, kaip žinote, esame pasirengę prisidėti prie bendrų tarptautinių operacijų, kaip kad, pavyzdžiui, Afganistane ir toliau laikome savo įsipareigojimų. Ir esame įsipareigojame ne vien tik tai užtikrinti saugą ir taigą, bet nors ir nesame NATO nariai, tačiau esame pasirengę prisidėti ir prie NATO operacijų ir tokiu būdu užtikrinti, kad e, mūsų karinėmis pajėgomis galima būtų pasinaudoti jungtinėse operacijose e, šiose įvykių vietose. Na, pažiūrėk, kai kalba eina apie Libiją, tai mes esame tiesiog per toli ir neturime karinių pajėgų, kurias galėtume siūsti. Tačiau mūsų užsienio reikalų ministras ponas Radas labai aktyviai e, prisidėjo prie to, kad šiame regione būtų patvirtinta neskrydžio zona. Taigi mūsų akiratis nėra siauras, kai kalba eina apie karinės operacijas ir operacijas užsienio politikos rytyje. Mes tiesiog bandome e, būti patikimų tarptautinių partnerių. E, na, o kaip kalba eina apie užsitęsius konfliktus, tai siūlyčiau atsižvelgti iš tai, ką. Jeigu pažvelgsime į palaubas, palaubas Kiprė, tai Australija E, pavyzdžiui, siuntė savo Australijos federalinės policijos atstovus ir jie yra e, dislokuoti. Taigi nešame savo indėlį. Nu, kai kalbame apie platesnius klausimus, kaip, pavyzdžiui, piratavimas ir panašiai, tai na, mes tik žiūrime, kaip viskas atrodo vietoje ir turime nemažus išteklius, kurie jau dabar panaudojami, pavyzdžiui, kovojant su nelegalia migracija. E, tai čia ne mūsų karinė flotilė, bet nedidesni laivai, nedidesnės flotilės, kurios kontroliuoja mūsų pakrantes. Ir jeigu galėsime, tai be abejo, mielai galėsime E, leisti pasinaudoti šių laivų įrangą. E, pavyzdžiui, jeigu bus vykdomas tinkamai patvirtintas jungtinių tautų operacijos ir mes nešime savo indėlį. Kadangi mes neturime e, karinių pajėgų plačiaja e, šio žodžio prasme, tai vis dėlto tai nereiškia, kad e, mes neįnešime savo indės, e, indėlio užtikrinant saugą ir taiką regi, pasaulio regionuose. Pone visadariau, paprašysiu atsakyti kitas klausimas. Mm, Aš anksčiau dirbau e, Australijos e, gynybos ministru, anksčiau skiriame 2 procentus BVP gynybos klausimams ir Australiniam pastarysius 10 metų skiria mūsų įrangos atnaujimimui ir kasmet e, kas 3 procentus numatyta vertinis 10 metų 10 didinti gynybos biudžetą. Na ir manome, kad saugumą užtikrina E, partnerystės ne vien tik tais prie sienų ir regionuose, bet ir pasaulinių lygų. lygių. Šiuo metu mes e, dermės dėl ilgalaikės strateginės partnerystės su e, NATO įvairiose sritėse, kaip, pažiūrėjau, humanitarinė pagalba, pagalba katastrofų atveju, kova su terorizmu ir kitose srityse. Na, žinome, kad ir ES žiūri iš labai plačios perspektyvos į saugumo klausimus. Kaip sakė vicepirmininkas, mes esame viena vienas iš didžiausių um, partnerių Afganistane. Um, na, ir mes labai palaikome šias operacijas, lygiai taip pat kovojame operacijose kovoje su piratavimu uh, prie Somalijos uh, krantų, o kai dėl uh, E, priekybos, tai praeitą savaitę Australijos vyriausybė padarė pareiškimą, pagal kurį bus gerokai e, keičiamas vyriausybės požiūrės į priekybos susitarimus ir dėrybus. Na ir taip, atsižvelgsime tokius klausimus kaip vaikų, vaikų darbas ir taip pat e, darbuotojų išnaudojimas. Kelsime šis klausimus dėrybose dėl laisvos priekybos susitarimo. Na ir agresyviai laikys laikysimės darybų taktikos ir laikysimės e, tokios pozicijos, kad reikia netgi atverti rinkas tokiais atvejais, jeigu mūsų partneriai to nepadarys. Na ir norime esminių darybų. Jau anksčiau minėjau, kad e, e, pas mus didelis E, ž, dideli ištekliai, tam tikrų žaliavų, pavyzdžiui, um, urano, bet esame ne 40 procentų viso pasaulio urano išteklių, tačiau ne, esame numatę ne eksportuoti jo Indiją. Na ir kadangi uh, mes, mes atsidūrime stipri ekonominėje, uh, um, ekonominėje uh, poziciją dėl to, kad per pastarosius 40 metų mūsų vyriausybė laikėsi atitinkamos politikos ir tai užtikrino gerovę mūsų šalyje. Onorevole e, Kirilov e poi l'onorevole. Ačiū, kolega Kirilovas ir po to Džordžio, o tada baigsime diskusiją. Prašau. Ačiū pirmininkė, Senatoriau, jūs kalbėjote apie Australijos įsipareigojimą susijusiu su Afganistanu, tai aš įsivaizduoju, kad jūsų šalyje buvo diskusija dėl to, kaip veiksmingai jūsų šalis galėtų prisidėti prie šio šalies atkūrimo, bet kaip e, jūs bendrai įsivaizduojate strategiją? Galite gal atskleisti savo jausmų, savo įsivaizdavimą šio klausimu. Pirmininkas dabar žodis kolegai Anti Džordžiu. Dėkoju. Labai e, įdėmiai klausiau, tai kaip, ką sakėte apie Australijos ekonomiką. Ir labai e, malonu, kad jūs viską žiūrite taip optimistiškai. Na, Na ir galvant apie jūsų tas teigiamas pastabas, apie tai, ką sakėte. Nuotaikas JAV 10 sekundžių iki didžiosios krizės. Tai aš aišku nelyginu abiejų situacijų, tačiau norėčiau paklausti, ką jūs Australijoje darote skirtingai, kitaip. Ir galbūt tas jūsų metodas galėtų tapti pavyzdžių tiek mums, tiek ir JAV. Nuo kalbant apie migraciją, imigraciją, tai jūs palėtėte šį klausimą. Na ir man labai aišku, kaip jūs konkrečiai sprendžiate migracijos klausimus. Na, atsisakykime e, diplomatinių formulių. Tiesiog Australija anksčiau buvo uh, imigracijos šalis, žmonės vykdavo gyventi ir kurtis į Australiją. Na, o dabar e, e, dabar susidurite su nelegalios migracijos problema. Kaip tai susisušaukia. Na, o dabar norėčiau dar pratesti pono Kirilovo mintį dėl Afganistano. Kaip Jūs e, vertinate Afganistano ateitį ir tendencijas Afganistane? Uh, firstly, uh, terms... Pirmiausia, dėl Afganistano. E, mūsų dalyvavimas operacijose Afganistane vyksta vyriausybės ne parlamento sprendimu. Na, o vis, turint visą tai galvoje, ši, šių metų pradžioje tiek senate, tiek ir atstovų rūmose mes skiriame nemažai laiko diskusijoms dėl mūsų operacijų pobūdžio Afganistane. Na ir galbūt e, nuomonės įsiskiria dėl tų operacijų ir metodų. Tai negalima sakyti, kad e, nėra palaikymo mūsų operacijoms. Galbūt kai kam norėtųsi skirtingų kitokių proces, sprendimų prieimimų procedūrų šiame kontekste. Bet, e, bet tai veikiau požiūrės skirtumas į metodą, o ne patį faktą, kad dalyvavome operacijose e, Afganistane. O dėl pasitraukimo iš Afganistano strategijų, tai mes ne vien tik tais siuntėme į Afganistaną specialistų, bet mes skiriame, siuntėme į Afganistaną ir tokias pėgas, kurio tikslas yra padėti kurtis pilietiniai visuomeniai. Afganistane, ne vien, nes vien tik tais kovos laukia e, konflikto Afganistane neišspręsti. Taigi mes nusintė į Afganistaną inžinierių ir kitokių ekspertų, kurie leidžia Afganistano žmonėms kurti savo bendruomenės, kurti saugę gyvenimą aplinką. O taip pat e, e, tokiu būdu leidžiame Afganistano žmonėms pradėti gerbti save, pasitikėti savimi, ko anksčiau nebuvo. Kaip žinote, tarp Australijos piliečių dirbančių Afganistane yra nemažai žuvusiųjų. Na ir tai, jo prarastos gyvybės, tai yra e, ta kaina, didelė kaina, kurią moka kai kurios Australijos šeimos. Na, o parlamentas, tiek seminatas, tiek ir uh, atstovų rūmai uh, labai pagerbė tuos, kurie saugos ir taikos vardant paukojo savo gyvybės. Na, neseniai vykau į Gripalį ir pagerbiau ten žuvusius australus. O praeitais metais lankiausi Europoje ir pagerbiau žuvusius europiečius. Taigi mes visuomet buvome ta tauta, kuri nuolat gerbė laisvę, teisingumą, saugumą. O kai dėl ekonominės padėties, tai taip, ir pas mus būtų sunku ekonominių laikų, sutiks ir tikriausiai ponas ambasadorius, mes neštekame apie pastarų metų sėkmę. Čia bet nemanau, kad verta čia tiesiog prevenciniais matymais sakyti, kad ir Australijos ekonomikai galbūt gali grėsti griūtis. Bet lyginant mūsų padėtį su JAV, su kitomis šalimis, kurios susidūrė su pasaulinė finansinė krize, uh, Tai, manau, mums padėjo tai, jog mūsų finansinės rinklo, rinkos buvo labai griežtai reguliuojamos ir todėl pas mus neįvyko tie dalykai, kurie ypač e, išriškėjo JAF rinkose ir kai kuriuose kitose pasaulio rinkose. Na ir jeigu pažvelgsite tai, kas vyksta didžiojo dvidešimtuko kontekste po pasaulinės finansinės krizės, tai pastebėsite, kad Australija labai aktyviai rekomendavo griežtesnį finansinių rinkų reguliavimą, e, griežtesnės, griežtesnės tvarkos įvedimą ir nesutiko su tuo, kad rinkos jėgos veiktų pačios savaimės. Na, tam tikrų požiūrių rinkos jėgos gal ir neblogas dalykas, bet pažvelgsime E, į tai, kaip veikia finansinių rinkų jėgos JAV, tai matysime, prie ko tai privedė. Taigi mes ir toliau atidžiai stebime, kaip veikia finansinės rinkos, bandome jas reguliuoti, nes neteigiame, kad darom viską idealiai. Na, tai nereiškia, kad ateityje neatsiras kliučių, neatsiras kažkokių sudėtingų situacijų, nežiūrint mūsų turimų finansinių, e, nes rinkų reguliamo priemonių. Nu, kalbant apie migraciją, susiturime su dvimis problemomis. Na, tai yra, pavyzdžiui, nelegalus migrantai, kurie uh, E, pasilieka ilgiau negu numatyta jų vizoje, jie atvyksta su turistinė ar kažkokia kitokia viza ir tiesiog pasilieka ilgesniam laikui. Na ir Australija yra e, maždaug 60 tūkstančių nelegalių migrantų ir lyginant e, tai su problema, kuri yra kai kuriuose ES narise Europoje, tai čia yra nereikšmingas skaičius. Na ir yra tokių e, žmonių, kurie atvyksta sudėtingesnėmis, pavangėvesnėmis e, sąlygomis, pavyzdžiui, laiveliais. Tai mes e, pagal tarptautinius susitarimus turime e, padėti tuos tiems žmonėms iš išgelbėti, nustatyti, ar jie yra prieglapšio prašytojai, ar tokie žmonės, kuriems neturėtų būti suteiktas prieglašio prašytojų statusas. Ir neleidžiame e, tokiems žmonėms laisvai keliauti, tačiau padedame jiems susisiekti su jų bendruomenėmis. Na. bet tai visgi nereiškia, kad reikia tų žmonių bylas tvarkyti greitai. Turime įsipareigojimą. Na ir taip, kai kurias iš tų žmonių sulaikome. Tai tiesa negalioja moteriams ir vaikams. Tai yra labai aiškius vyriausybės gairės, nežinau, kur link tai nuves. Kai kurie, ne visi, bet kai kurie nelegalus migrantai atvyksta ir iš Afganistano, kai kurie atvyksta iš Šrilankos, o kai kurie iš kitų šalių, kaip kad, pavyzdžiui, Iranas. Bet e, srautai priklauso nuo sezono. Mes turime vadinamąjį ciklonų e, sezoną. Ir tai sąlygoje žmonių atvykimą iš šiaurės vakarų Australiją. Na ir priklausomai nuo sezono tie srautai didėja arba mažėja. Na, man rodos, atsakiau visus klausimus, ponė ambasadoriu. Tiesiog mūsų ekonomika dabar yra E, stipri, nes e, visos politinės jėgos jau 30 metų vykdė esminės problemas Australijoje, kai dėl migracijos. Tai turime atitinkamą migracijos politiką ir lyginant su europiniais standartais pas mus migracijos problema yra nedidelė ir bandome, e, elgdamėsi su migrantais, būti kiek manome humaniškesni. Tai Ačiū. Kolega dar noriu atsisveikinti su mūsų svečiais. Pone pirmininkė, aš norėjau tiesiog padėkoti Senato pirmininkui ir ambasadoriui. Ačiū Jums už tai, kad atsakėte į šios įvairius klausimus įvairiais, į, iš įvairių temų. Ne. Aišku, gaila, kad neaptariam kriketo, kuris yra tipinis Australijos sportas, bet gal turėsime dar tam laiko. Mes jungiamės prieš tų padėkų. Džiaugiamės, kad atvykote su mumis pasišnekėti šiandien. Ačiū Jums labai. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. You will. Bene, allora possiamo procedere con il successivo punto all'ordine del giorno che... Manau, kad galime eiti prie kito darbo atvarkės punkto, kolegos Marija Monės pranešimu apie ES kaip pasaulio masto veikėjai, jos vaidmo daugia salės organizacijose. Šiandien diskutuosime dėl pakeitimų, jų yra 54 Yra dešimt kompromisinių pakeitimo pasiūlymų. Kolega, jums žodis. La gobernanza global es decir. Pas, pasaulinė valdysena, kaip turi padėti spręsti šias problemas, nes išaugo tarptautinės bendruomenės aptarimo e, temų ratas, gilumas. Na ir reikia didinti gebėjimus valdyti tas problemas. Ir iš vienos pusės vyksta diskusijos dėl tarptautinių organizacijų reformų na, dauguma tų organizacijų atsirado po antro pasaulinio karo, o taip pat vyksta diskusija ir dėl to, kaip šios organizacijos turėtų prisitaikyti prie naujos tikrovės. O antra, e, reikia išlyginti trūkumus, kurie, kurių turi šios organizacijos, kurios laikomos pasenusiamis. Na ir stebime, kaip atranda nauji klubai, koalicijos, neformalios grupės, kurių tikslas yra aptartis tarptautinės darbo tvarkės specifinės temas. Taigi reikia pasižiūrėti, ar tos naujos grupės, naujos organiz, organizacijos yra teisėtos ir nustatyti ES santykius su, su šimis. Na ir taip pat reikia pasi, pakeisti požiūrį į tarptautinę valdyseną. Na ir svarbiausi veikėjai tarp ES e, pati susiduria problemomis dėl vidinių struktūrų. Taigi, kaip minėjau, ES turi apibriežti savo vaidmenį, e, konkuruojant su JAF naujose ir senose tarptautinėse organizacijose. Na ir sakyčiau, tai yra bendros linijos, tai yra kontekstas kuriame ir parengiau pranešimą ir dėl kurio bus balsuojama e, rytoj. Esame parengę 144 e, pakeitimus, yra 10 e, kompromisų, kurie apjungia 210 pakeitimų. Na ir kiti pakeitimai neįtraukti į kompromisus, nes nepavyko to padaryti nes tiesiog teminių požiūrių šie pakeitimai buvo pernelyg nutolę arba buvo skirtingose pastraipose. Kaip kuriuo atveju tai yra pakeitimas, e, dėl kurio konsensusas gali būti pasiektas tiek ir mūsų komitete, tiek konsensusas ir gali būti pasiektas ir dėl pakeitimų, nes mes čia kalbame mechanizmus, taip pat e, tarptautinius mechanizmus, taip pat priemonės, kurių dėka ES galėtų prisidėti prie tarptautinių organizacijų reformos. Taip pat turime pakalbėti ir apie naujas priemonės, kurios atsirado dėl to, kad įsigaliojo Lisabonos startis ir kaip galime panaudoti tas priemonės tam, kad mūsų vaidmuo šiose organizacijose parlamentu būtų labiau matomas. Na, galbūt kai kurių politinių frakcijų nuomonės skiriasi dėl tų galimybių kad ES e, pakeis JAV kaip lyderį tam tikros organizacijose, nes, pavyzdžiui, ES turi išimtinių kompetencijų ir svarbu užtikrinti, kad uh, ES būtų atstovavama ir tas organizacija, kur turi kompetencijų kartu su JAV. Kaip jau minėjau, esame sudarinę dešimt kompromisų na, ir juose atsispindi e, pagrindiniai pranešimo bruožai. Pirmiausias, tai pirmasis kompromisas, ten kalbam apie tai, kad būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu tam, kad galima būtų bendrai spręsti globalizacijos iššūkius ir pasinaudoti iš jų išplaukiamis privalumais, finansinės rinkos, klimato kaita, e, energetinis saugumas, žmogaus žmogaus teisų apsauga ir taip toliau. Kitas e, antras kompromisas susijęs su ES kaip teisiniu asmeniu ir jos vaidmiu tarptautinėse organizacijose priklausomai nuo jos turimų kompetencijų. O taip pat ten kalbama ir apie vyriausiasis įgaliotinės vaidmenį, o taip pat ir Europos užsienio veiksmų tarnybos vaidmenį ir tą signalą, kurį turi siūsti Europos signa, sąjunga. Ir tokiu būdu Europos ES galės užtvirtinti savo vaidmenį e, tose organizacijose, kur ES turi e, išskirtinę kompetenciją ir tokias organizacijas, kur kompetencijas ES dalysi kartu su JAV. Na, ir svarbiausia, kad ES būtų atstovavime. Trečia na, suvokime, kad likščiol ES ir valstybės narės buvo atstovamas tarptautinėse organizacijose ad hoc, fragmentuotai, nenuosekliai, todėl norime, kad toks atstovavimas būtų labiau suderintas, kad valstybės narės labiau suderintų savo vaidmenį e, sutinkamai su Lisabono sutartimi ir tokiu būdu būtų labiau matoma ES tarptautinėse organizacijose. Ketvirtasis kompromisas. Jis iš esmės liečia uh,

E, tarptautinės finansinės organizacijas ir ten paaiškinta, kodėl demografiniai pokyčiai tiek ES viduje, tiek ir už jų, jos ribų e, reiškia, kad reikia kitai perskaityti pareigybės tarptautinėse finansinėse organizacijose. Na ir net jeigu ES pademonstravo, jog jį yra pasirinkusi keistis dabartinėmis sąlygomis, pavyzdžiui, e, statant dvi kadencijas tarptautinio fond, valiutos fondo, fondo valdyboje. Vis dėlto prašome e, konstruktyviai ir skaidriai bendradarbiauti besivystančių organizacijų e, tokiuose procedūrose, kaip pavyzdžiui, kova su terorizmu, su, kova su skurdu, kova su klimato kaita ir panašiai. Penktasis kompromisas. Na, ten ES pateikta kaip tarptautinė tarptautinio, e, ne, tarp valstybinė e, regioninio pobūdžio organizacija, e, kuri veikia su, sutinkamai su mūsų interesais, darbo tvarkė ir vertybėmis. Irgi ES nori būti laikoma tarptautinio masto veikėja. Tai svarbu, kad tarptautinėme neplatmėje mes labiau derintume savo veiksmus tam, kad galėtume geriau spręsti iššūkius, o konkrečiai būtinybė reformuoti saugos koncepcijas, o taip pat apsaugos aps, aspektus, taigi visą tai įtraukta atitinkamus pakeitimus ir kompromisą. Šeštasis kompromisas. Vyriausiai įgaliotinė bendradarbiaudami su Europos parlamentu privalo įvertinti ES įdėlį tarptautinę valdyseną ir kartu nustatyti, kur reikia į, į, vykdyti reformas tam, kad būtų sustiprintas ES vaidmuo ir čia, aišku, turime būti konsultuojamasi su parlamentu. Toliau, ES išskirtinės kompetencijos, ES atstovavimas e, turėtų turėtų būti pavestas bendrijos institucijoms ir tokiu du valstybės narės yra raginamos peržiūrėti savo dalyvavimą tose tarptautinėse institucijose, kur ES yra atstovavama atstovauja visoms 27 valstybėms narėms. Ir bet kuriuo atveju valstybės narės tose kontekstuose radamas, raginamas paremti ES poziciją. Pavyzdžiui, e, tarptautinė prekybos organizacija, ten ES turi išskirtinę kompetenciją. Ir ES e, pristato savo e, poziciją tarptinės prekybos organizacijoje. Na, kai yra bendros kompetencijos, tai ES ir valstybės narės turi dalyvauti tose tarptautinėse organizacijose, tačiau prieš tai turėtų derinti savo pozicijos. Ir, ir apie tai kalbama tiek pranešime, tiek ir kai kuriuose kompromisėse keitimuose. Raginama derinti iš anksto poziciją tarp ES ir valstybių narių, kad tarptautinės organizacijos deklaracijose nesusikirsitos pozicijos ir kad būtų pademonstruota bendra pozicija. Nes jeigu valstybės narės bando konkuruoti su ES arba tarpusavyje ir nesiekia bendros pozicijos, tai. E, tai yra tarsi žingsnis atgal. Na ir viename iš kompromisų kalbame būtent apie tai. Dėl to kompromisu bus balsuojama. Na, ir aštuntasis kompromisas. Ten kalbam apie saugumo tarybą ir e, parlamentas yra rengęs pranešimuose, kuriuose raginama keisti sprendimo procedūrą, prieimimų procedūrą saugumo taryboje ir kad ilgainiui veto teisė būtų keičiama Mm, ir tai būtų pakeista kvalifikuota dauguma. Na, taigi raginame, kad ES būtų atsivama saugimo taryboje ir raginame e, vyriausiai galiotinę sudaryti nuolatinę bendradarbiavimo mechanizmą su saugumo tarny, taryba. E, ir ES e, galėtų turėti bendrą poziciją. Toliau um, 29 pakeitime kalbama apie uh, žmogaus teisų, jungtinių tautų žmogaus teisų komitetą, čia yra ponė Andrikinė pateikusi atitinkamų pakeitimų. Na ir e, norime, kad besivystančios šalis turėtume vietą šiame forume. Na, kita vertus, reikia uh, užtikrinti uh, Europos išorės veiksmų taryboje atitinkamą skyrių, kur būtų, kuris susimtų žmogaus teisėmis ir siūstavo atstovybę į Ženevę. Na ir galiausiai dešimtas kompromisas, ten kalbama apie Europos tarybą na, ir e, kalbam apie e, Europos tarybos atitinkamus žmogus teisų aktus ir ragname, kad ES atstovai galėtų dalyvauti Europos tarybos posėdžio, Europos žmogaus teisų teismo posėdžiuose. Štai tokie pakeitimai yra siūlomi, štai tokie kompromisai yra pasiekti. Na ir manau, kad ne, išsiskirs per nelik nuomonės balsavimo metu tarp frakcijų nes dauguma pakeitimų perimti į kompromisus. Taigi norėčiau padėkoti Petriui Vaktai ir taip pat sekretariato atstovams už suteiktą pagalbą rengiančios kompromisus, o taip pat dėkoju už tai, kad užtikrinate koordinavimą. Ačiū, ponė Munės. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjai. Pirma, ponas Okonė. Ačiū, ponas pirmininkė. Iškart noriu padėkoti pranešėjai, kurie tikrai puikiai dirbo rengdama šį pranešimą. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Pasiūlyti pakeitimai tikrai yra konstruktyvūs. Mūsų darbas buvo labai platus, išsamus, mes daug diskutavome, siekdami gerų, tinkamų kompromisų. Aš tikiuosi, ne aš esu tikras, kad pranešimas bus tik tai pagerinta šiais pakeitimais. Dabar nesileisiu detalės, norėčiau tik pabrėžti esminę mintį, esminės mintis, tą signalą, kurį reiškia šitas dokumentas. ES turi sustiprinti savo vaidmenį daugia šaliuose santykiuose, ji turi veikti protingai tarptautinėje e, scenoje, jeigu mes norime e, būti lyderiai, tarp lyderių pasaulinė arena, tai turime būti pasirengę veikti daugia šalyje aplinkoje ir greitai. Tai tam turime būti pasirengę tinkamu laiku, kad pakeltumėm svarbius iššūkius, kaip ir migracija, demografinė augimai, finansinis, karinis saugumas ir visi kiti klausimai, kurie tokie svarbus. Europos Sąjunga turi sustiprinti savo vaidmenį ir, ir geriau koordinuotis jungtinių tautų arenoje, ypač e, skatindama veiksmingesnį dalyvavimą e, Generalinė asamblėje jungtinių tautų. E, ir taip pat ES turėtų prisidėti prie ES saugumo reformos. Tai, aišku, nesitiks per naktį, čia yra toks ilgalaikis požiūris, ilgalaikis metodas ir jo reikia laikytis sklandžiai ir darniai. ES vaidmuo tarptautinėse finansinėse institucijose ir bendradarbiavimo su daugia šalinim saugumo e, organizacijomis turi taip pat būti sustiprintas e, pagal naujas Lisabonos nuostatas. E, nauji, turime naujas užsienio, už, išorės politikos priemonės ir reikės išnaudoti, kad sustiprintume ES vaidmenį pasaulio scenoje. Aišku, mums reikės ilgalaikės strategijos, kuri aiškiai apibrieštų priemonės, sprendimo prieimimas priemonės ypač, kad galėtumėm užsitikrinti savo pasaulinio lyderio vaidmenį. Dėl to aš remiu tuos kreipimusius į vicepirmininką, kad ta strategija būtų kuo greičiau pateikta, pristatyta. Na ir paskutinę pastabą turėčiau dėl kompromisinių pasiūlymų. Aš manau, jog jie yra tikrai geri ir mes esame pasirengę juos paremti, tačiau septintasis kompromisinis pasiūlymas, kuriame kreipiamas į valstybės narės siekiant sumažinti savo atstovų skaičių, kuomet Europos Sąjunga turi išsitinę kompetenciją. Norėčiau paprašyti vis tik tai balsuoti dalimis. Aš manau, kad 84 pakeitimas, kurį pristatė ponas Milan Mun, yra tikrai geras. Ir frakcijos pozicija priklausytų nuo, nuo drąsos galbūt siūlomos, nuo to užsibriežto aukšto tikslo. Aš neprieštarauju tam, bet vis tik tai manau, kad pozicijos priklauso ir nuo realistiško kriterijų remiančių grupė, grupės poziciją. Jeigu norite laimėti, turite atsižvelgti į tikrovę. Ačiū. Ačiū. Ponui Kukan. Dabar suteiksiu žodį ponui Šak. Prašau, kolega. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir kitiems kolegoms išaldė už tikrai labai gerą bendradarbiavimą. Jūs įtraukite daug mūsų minčių pasiūlytų pakeitimo formą. Manome, kad tai yra labai svarbi tema. Mes norėtumėm, kad ES veiktų daugiau kaip pasaulinis subjektas. Mes norėtum, kad ES tikrai suvaidintų labai svarbu vaidmenį, ypač finansinėse organizacijose. Tai yra labai svarbu. Kai ES veikia kaip pasaulinis veikėjas, tai yra, jį pasiekia daug daugiau ir, ir apgina daugiau mūsų piliečių interesų. Manau, kad kolega Kukan tai turėjo galvoje. Nacionalizmas, protekcionizmas stiprėja ir aš manau, kad šitas pranešimas galėtų mums na, tiesiog paskatinti daugiau pamastyti, padirbėti, pamastyti, kokie iššūkiai laukia ES. Varstybės narės turėtų irgi imti stipresnių veiksmų nacionalinių vyriausybės lygmenių, kad ES, kuomet reikia apginti bendrus interesus, veiktų kaip vieningas pasaulinis veikėjas, nes jis pasi... taip leistų daugiau koordinuoti, geriau koordinuoti darbus ir, ir tinkamiau veiksmingiau atstovauti. Aš manau, kad šitas pranešimas pavirs konkrečiais veiksmais. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Kolegai Šulis žodis. Jis yra šešėlinis pranešimas Goja vardu. Ačiū pirmininkė. Aš dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą ir už tas dėtas pastangas pasiekti kompromisinių pasiūlymų. Aš kalbu intą vardu. Skaitydamas balsavimo sąrašą, aš sudvėjau, kodėl jūs siūlote, kad dauguma pakeitimų mūsų frakcijos pakeitų, pateiktų būtų atmesti. Jūs palankiai žvelgiate į 11 pakeitimą, tai aš suprantu. Bet tiesą pasakius, mane truputėlį nustebino, nes jeigu kalbate apie ES vaidmenį tarptautinėse organizacijose, tai, kad mes turime tikrai pakelti tam tikrus iššūkius kaip ES vieningai bendrai, kad mes kur, su kuriais mes susidurėme, tarkime, pasaulinė priekybos organizacija, tai aš manau, kad mums tenka tam tikra atsakomybė, kad sukurtumėm tarpusavio supratimą skatinančią atmosferą, su visais priekybos partneriais turėtumėm bendrauti lygybės pagrindu ir aš dėl to manau, kad dėl to yra svarbu veikti taip, kaip mes siūlome savo pakeitimais. Ar galėtumėt jūs man paaiškinti ir pasakyti savo reakciją? Pirmininkas, daugiau niekas neprašo žodžio, todėl suteiksiu žodį poniai pranešėjai. C'è ancora qualcuno? Ah, scusi, allora non, avevo, non l'avevo vista. Non... Ai ne, dar kažkas yra, atsiprašau, nemačiau jūsų, prašau, kolega. Kokas Kukas iš šešėlis pranešėjas kalbėjo apie šį pranešimą, jis yra iš mūsų frakcijos ir noriu atkreipti dėmesį du mano pakeitimus. Na, jie atrodo neįtraukti į kompromisą. Uh, Ir norėčiau atsakingiams asmenėms iš frakcijų, taip pat ir pranešėjos dėmesį atkreipti iš tai, ką. 132 mm, e, pakeitimas dėl e, stebėtojų statuso, e, kurio neturi 235 pakeitimas. Na, ir ponas Vendrapojus Aštanos, aštanos viršinių susitikimų pasisakė netgi prieš pirmininkiančią šalį. Taigi yra nu, nutiestas kelias dėl to, kad ES tarsi permenkstesnės komisijos vaidmenį ir dėl to dėl OBPO SBO kontekste m, mūsų statusas, kaip stebėtas statusas nėra pripažintas. Taigi mano pakeitimas vienas susijęs su tuo klausimu. Kitas sąlygas, pakeitimas yra santykiai su NATO. Taigi palaikau šios e, santykius, e, santykius su NATO sekretariatu ir aš manau, kad reikia kitaip galbūt pažiūrėti mintį. E, esu pakeitęs pakeitimą, kur išryškiname būtinybę e, pasižiūrėti, kokiu aplinkybių, kokiu pasiekmių turėtų ES stebėtojų statusas NATO kontekste. Pirmininkas, na daugiau nėra tikrai norinčių kalbėti ir, kaip jau sakiau, suteikiu žodį poniai pranešėjai. Dėkuoju už visas pastabas. 135 mm, pakeitimas ir jo turinys. Stebėtojo vaidmuo, kurį turėtų Europos Sąjunga, e, tai ši mintis sutampa su atspirties tašku. Tai yra padidinti ES atstovavimo mastą visose platmėse dirbti visais atvejais, kai ES negali būti organizacijos nare, e, tai jeigu neturi kompetencijų, tai galėtų atlikti kažkokį vaidmenį, galėtų būti, pažiūrėjau, stebėtojai, jeigu tai yra numatyta e, tokia galimybė pagal tos organizacijos e, statutus. Tai čia, pažiūrėjau, tai yra susijęs su 135 pakeitimu, o NATO tai mintis yra padidinti ES gebėjimą e, įnešti savo indėlį į kiekvienos organizacijos e, darbą sutinkamai su teisiniu pagrindu. Panas e, Šolcis klausė dėl santykių su tarptautinės prekybos organizacija. Tai iš esmės pritariu visiems pakeitimams. Tačiau tiesą sakant, šiame pakeitime kalbame apie ES vaidmenį. E, E, e, tarptautinės organizacijose ir tie pakeitimai, kurie liečia ES vidinį vaidmenį, veikimą, negali būti teikiami dėl šio pakeitimo, dėl šio pranešimo, kai valstybės narės raginamas patvirtinti E, strategijas kažkokias, tai, tai čia yra raginimai valstybėms narėms, o ne Europos Sąjunga. Ir šie pakeitimai neliečia Europos Sąjungos statuso tarptautinėje prekybos organizacijoje. Ir pirmas pakeitimas trečioji dalis. Trečias, ketvirtas ir vienuoliktas. Man atrodo, šie pakeitimai dėl tarptautinės prekybos organizacijos yra perimti ir, ir kalbama pranešime apie tai, kaip ES galėtų įnešti savo indėlį į įvairių skirtingų tarptautinių e, organizacijų veiklą, pažiūrėjau, pasaulio e, prekybos organizacijai arba į kitas su prekybos, kitus su prekybos organizacijų darbą. Bet manau, kad rekomendacijos valstybėms narėjams arba panašus siūlymai e, dėl valstybių narių pozicijos dėl organizacijų, tai tai nepatenka iš šio pranešimo sritį. Na ir manau, kad tie mano minėti pakeitimai, tiesą sakant, jau atsispindi ir pranešime ten, kur kalbama apie pasaulio prekybos organizaciją ir manau, kad rytoj balsavimo metu galėsime patvirtinti poziciją, kuri atspindės mūsų e, komiteto nuomonę ir, ir, ir bus sudarytas balsavimo sąrašas, kuris atspindės paskutinės diskusijas. Ačiū pranešėjai, pranešėjai, rytoj balsuosime ir dar Norėčiau pasakyti, kad numatėme bals, e, plenarinėme posėdėje taip pat balsavimą. Dabar reikėtų pasirenkti kitam darbo tvarkės klausimui. E, uždaros, už, posėdis vyks uždaro, prie uždarų durų. Tad norėčiau pasakyti, kad tie, kuriems neleista yra pasilikti, e, išeitų iš salės, iš posėdžių salės. dabar turėtų ponia Ibaško ateiti ir ji, e, ji turėtų dabar pasirodyti salėje. Taigi, prašau išeiti iš salės visi tie, kurie nedalyvauja uždarų durų posėdėje.